Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady oraz przedstawiciela komisji. Sveikiname posėdėje tarybos ir Europos komisijos atstovus. Pirmiausia, norėčiau, tiksliau suteiksiu jums žodį už kelių minučių. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl sustiprinto ekonominio valdymo priemonių. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus, Taip pat išklausysime e, rezultatų iš ekofino posėdžio. Paskui išgirsime klausimus tarybą ir komisiją, atsakymus į juos. Kalbėsime apie 2020 strategiją, finansų ir ekonomikos ir krizės padarinius šiai strategijai. Paskui išklausysime atsakymus į klausimus tarybai, kiek svarbi strategija ES 2020 esant dabartiniai finansų ir ekonomikos kriziai. Taip pat bus pateikta kitų klausimų. Yra pateikta klausimų tarybai ir komisijai sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų ir strategijos S 2020 tikslų. E, jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady pan... Pirmasis kalbėtos tarybos vardu yra valstybės sekretorius ponas Karida. Prašom. Labas rytas, ačiū gerbamas pirmininkė. Visi žinome, kad dabar išgyvename ypatingą finansinio neramumo laikotarpį. Prieš keletą mėnesių, nuo, nuo jau keletą mėnesių